Dear colleagues, it is uh, time to start. Gerbiami kolegos, laikas pradėti darbą, juolab, kad jo yra daug. Turėsime daug balsuoti. We can start if you are. Jeigu esate pasiruošę, pradėkime. Bet prieš tai pasveikinkime lankytojų grupę iš mano regionų. Dėkoju jiems, kad atvyko į komiteto balsavimą. Ačiū, kolegos. Galime pereiti prie devinto darbo tokias punkto. Tai yra 2016 metų biudžetas įgaliojimai susijusiu trijų šalių dialogu. Ir Dabar jau, jeigu esat pasiruošę, galime balsuoti. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trys antro pakeitimo dalis. Pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, antroji dalis, kas už, kas prieš, tikrinamės. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintas. Balsavimas atskiromis dalimis. Pirmosios kas už, prieš, susilaikė atmesta Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kita, trečioji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintasis už prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. Visi spėjome, tada baigėm balsavimą patvirtintą. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė, atmesta. 12. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Neprisijungusių narių balsuoja per daug. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti patvirtintą. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu. Dėl viso nuomonės projekto. Balsuojame, kolegos. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl dešimto darbo tvarkės klausimų. Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Dėl klausimo kontrolė ir veikla, kuria siekiama užtikrinti maisto pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės augalų sveikatos augalų medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą. Balsuojame. Ar visi spėjome? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 11 klausimo išteklių naudojimo efektyvumas žiedinės ekonomikos kūrimas. Kolegės Sirpa Pietikainen tai yra pranešimas. Ir iš karto, nebegaištami, balsuome dėl trečio kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmoji į dalis įtrė, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 70 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dėl 78 turėtume balsuoti kolegos daly pranešimo, kas už prieš susilaikė atmestą. Dabar antroji dalis. To, ką pasiltrė komitetas už prieš susilaikė atmestą. į trečioji dalis, trečio paragrafo pirma dalis, kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 82 ir 83 yra identiški, dėl balsuojame kartu, kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 88 buvo atsiimtas. 85 dabar kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 87. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 88. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Dabar penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 89 pakeitimas, kurį pakeitė kolega, pateikė kolega Molnar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktoji dalis, Empul komitetas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 89. 90. Kas už? prieš patvirtinta. Regisi šimtasis pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. Šimtas pirmas už prieš susilaikė patvirtinta. 107 už prieš susilaikė patvirtinta. 103. Suklydau, sako pirmininkas. Dabar 14. Empl komiteto dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis MPL komiteto kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtoji dalis MPL kas už, prieš, pasitikrinkim. Ar visi spėjome? Baigiame balsavimą. Atmesta. Penktas. Penktoji dalis. MPL komiteto pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštoji dalis. Kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntoji dalis. MPL komitetas už. Prieš susilaikė atmesta. Devintoji dalis MPL komiteto pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Noriu pasitikrinti. Tikrinamės dėl devintosios dalies. Visi spėjome. Atmesta. Dešimtoji dalis, MPL komitetas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas aštuntasis, už, prieš, susilaikė. Regisi patvirtinta, bet dar pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Šimtas devintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Šimtas vienuoliktas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Šimtas dvyliktas už. Prieš susilaikė atmesta. 114 už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar balsuom dėl 8 kompromiso, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir Pereinam prie 18 dalies nuomonė gauta iš MPL komiteto, kas už prieš susilaikė atmesta. 136 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 135 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt penktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 156 už, prieš, susilaikė, atmesta. 157 už, prieš, susilaikė, atmesta. 158 už, prieš susilaikė atvesta. 159 už prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 175 už prieš, susilaikė, atmesta. 176 už, prieš, pasitikrinkim. Ar visi balsavome? Baigėme balsuoti. akivaizdžiai atmesta. Šimtas septyniasdešimt septintas už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt trečias už prieš susilaikė atmesta. 184 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti, atmesta. Dvyliktasis kompromisas už prieš <clears throat> susilaikė patvirtinta. Nuo 194-125 balsus neidentiški, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 176 už prieš susilaikė atmesta. 13 kompromisas už prieš susilaikė, patvirtinta. Dėl šeštos dalies turime balsuoti tri komiteto. Pirmoji dalis. Eco Design and. Kas už šią dalį? Prieš susilaikė atmesta. Dabar 215. Kolegos turmas pakeitimas. Balsuosim dėl skirų dalių. Pirmoji, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antra dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečioji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 219 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Baigiame balsuoti, atmesta. 221 už, prieš, susilaikė. Kai balsuoja socialistai. Už, regisi. Na, tada patvirtinta. Kadangi socialistai rankų nekėlė, nebuvo aišku, koks yra balsavimo rezultatas. 222. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Už, prieš, susilaikė. Patvirtintas 15 kompromisas. Ir dabar keliaujame prie 228 pakeitimų. Ten yra numatytas priedas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 234 pakeitimas ir 235 taip pat, jie identiški, kas už. Prieš, kas susilaikė, pasitikrinkim. Visi spėjo balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime dėl keturtos dalies. Trečio punkto įtrė nuomonės kas už. Prieš susilaikė atmesta. Šešioliktasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 246 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Ar visi spėjom balsuoti, tada baigėme balsavimą. Atmesta. 245 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas numeris 18, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 253, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 254 už, tiksliau balsuosime Dėl pirmosios dalies dabar šio pakeitimo kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis atkrenta šiuo atveju, dabar 251. Atleiskite, sako pirmininkas, dėl 19 kompromisų turim balsuoti, kas už jį. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 251 pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 252 už, prieš, susilaikė atmesta. Penktoji dalis įtra siūlymo. Pirmas punktas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmoji dalis, pirmas punktas e, užimtumo komiteto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar pereiname prie 13, 13 punktų antros dalies įtrė komiteto, kas už prieš, susilaikė, turim pasitikrinti. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Atmesta. 284. Kolegos turime sakytimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 287. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 292. Iš dviejų dalių jisai. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė atvesta. Pakeitimas numeris 223, kas už. Kas prieš, susilaikė atmesta. 296. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. 297. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 2, 99. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 300 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. 303 už. Prieš susilaikė atmesta. 304 už. Prieš susilaikė atmesta. 305 už. Atleiskit, sako pirmininkas. Turėjome taip pat balsuoti įtrio komiteto devintos dalies kas už. Prieš susilaikė atmesta. 305 pakeitimas dabar kas už. Prieš susilaikė atmesta. 306 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. Dabar 21 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 13. Empl komiteto pasiūlyta dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 15. Empl pasiūlyta dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 7. Jo paragrafo pirmoji dalis įtro komiteto kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 10. dalis įtri komiteto, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Ar visi balsavome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 13 dalis, pirmas punktas įtri komiteto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 dalis, pirmas punktas įtrio komiteto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 320, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 321 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. 322 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 323 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 325 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 329 ir 330 pakeitimai jie identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 dalis įtarkomitetas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 335 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 336 už, prieš, susilaikė, atmesta. 337 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 kompromisas. Už prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntoji dalis įtrė komitetas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 345, kas už, prieš, susilaikė. Ne visai buvo aišku, sako pirmininkas. 345 pakeitimas, kas už? Patvirtinta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 346 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 26 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 354 sudėtinę su 26 kompromisu. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 347. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 359. Jis už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. socialdemokratų balsuoja iš kiek per daug. Tvarkoj, sako pirmininkas, dabar tvarkoj, visi jau balsuoti, atmesta. 27 kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 28 kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 362, 367, 473 jėdeniški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 363, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 966 už, prieš, susilaikė, atmesta. 367 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 29 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 393 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 375 už prieš, susilaikė, atmesta. 376 už, prieš, susilaikė, atmesta. 377 už, prieš, susilaikė, atmesta. 378 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 379 už, prieš, susilaikė, atmesta. 380 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 390. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 391 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 392 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 394 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 395 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 396 už. Prieš susilaikė atmesta. 300 97. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trišimtas septintas pakeitimas. Dėl antros dalies negali balsuoti, nes buvo atmesta pirmoji dalis. Tad dabar 307 pakeitimas už. Reikis niekus, o kas prieš? Susilaikė, atmesta. Trečioji dalis, tryliktosios dalies, įtre komiteto kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktoji dalis, įtre komiteto kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devinioliktoji dalis, įtre komitetas už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 kompromisas už prieš, susilaikė patvirtinta. Turim pasitikrinti, jeigu žinai, tikrinkimės. Trisdešimt pirmasis kompromisas. Dėl jo pasitikriname. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Šešioliktoji dalis MPU komiteto kas už. Prieš susilaikė atmesta. Septynioliktoji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. 16 dalis. Jis iš komiteto kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 įtra komiteto pasiūlyta dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 dalis įtra komitetas vis dar už, prieš, susilaikė, atmesta. 409 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 410 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmoji dalis, 10 komiteto įtrakas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 dalis, MPL komitetas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 411. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji septinto punkto dalis, kuri patikė įtrakomitetas už. Prieš susilaikė atmesta. 412. Už. Prieš susilaikė atmesta Atmesta. 413 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 414 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 415 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 416 už, prieš, susilaikė atmesta. 417 už, prieš, susilaikė atmesta. 32 kompromisas pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antra, 32 kompromisas antroji dalis už prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 427 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar baigėme balsuoti? Regisi taip. Atmesta. 33 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Keturi šimtai trisdešimt septintas kolegos Leinin pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Keturi šimtai trisdešimt aštuntas. Už. Prieš susilaikė atmestam. 439 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 34 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 444 už, prieš, susilaikė atmesta. 445 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 446 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 35 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintoji dalis, kurią patikė amplų komitetas, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 21 dalis, pirmas punktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis įtrio komiteto 21 dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 dalis įtrio komiteto, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 dalis įtrio komitetas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Ar visi spėjome? Baigėme balsavimą. Patvirtinta. 456. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 457. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 459. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 36. Kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 400. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 468 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 469 ir 470. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 471. Už prieš, susilaikė, atmesta. 472 už, prieš, pasitikrinkim. Atleiskite, sako pirmininkas. Gali balsuoti toliau. Spėjom visi. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. Keturi šimtai septyniasdešimt ketvirtas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 475 už prieš, susilaikė patvirtinta. 477. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 476. Už, prieš, susilaikė atmesta. 478. Už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kaputa. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečias. Ketvirtas. Penktas ir šeštas. Jie identiški. Balsuojam dėl visų kartų. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis ir devintasis kartu. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas ir penkisdešimt penktas. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas ir dvyliktas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 20 trečias, 74. Identiški pakeitimai, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 25. Už. Prieš susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 36 už. Nebenučiau suklydę, sako pirmininkas. Atleiskite, prieš tai turime balsuoti dėl antros dalies 31 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjo balsuoti? Baigėme. Patvirtinta. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 37 ir 38 identiški. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 39 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 40 už. Prieš susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi baigėte balsuoti? Atmesta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 42 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 ir 46, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 už prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme. Dabar 49 pakeitimas kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. 50 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 51 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 52 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 53 už, prieš prieš, susilaikė. EPP frakcija regis užbalsuoja, ne? Tada patvirtinta. 54. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 56. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 57 už prieš susilaikė patvirtinta. 58 už prieš susilaikė patvirtinta. 59 už prieš susilaikė atmesta. 60 už prieš susilaikė atmesta. 61 už prieš susilaikė patvirtinta. 62. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl viso pakeisto teksto. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėja. Miss Pietikainen. Pone Pietikainen, ačiū už jūsų aplodismentus, tačiau aš labai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir Alde kolegoms, kurie iš esmės prisidėjo prie šito pranešimo. Iš tikrųjų mes labai konstruktyviai dirbom, nors buvo tam tikrų nesutarimų, bet juos pavyko įspręsti jūsų dėka. Dar kartą ačiū. Siepa, you have, you have to learn Italian sirpa, turit išmokti italų kalbą. Okay. We can go to the... Puiku, dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės punkto, balsuoti dėl pranešimo e, tvarus judumas mieste, pranešėja Eleonora Evi. Siete pronti, possiamo iniziare jei pasirengę, tai tada galim pradėti. Pradėkim nuo pirmo kompromiso. Kas už pirmą kompromisą? Prieš? Susilaiko priimta. Penkiasdešimtas pakeitimas dvi dalys. Kas už pirmą dalį? Prieš? Susilaiko atmesta pirma dalis. Dabar balsuokim dėl 51 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Toliau balsuojam dėl antro kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Trečias kompromisas - už, prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar balsuokim dėl penkto kompromiso - kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau balsuokim dėl 67 pakeitimo. Garsija Perės pateikė, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar balsuokim dėl 86 pakeitimo. Užikė Müller pateikė, kas už, kas prieš, susilaikė, EPP frakcija už priimta. Toliau. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Toliau balsuojam dėl šešto kompromiso. Kas už jį? Kas prieš jį? Susilaiko. Priimta. Toliau. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Primta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Primta. Dabar eikim prie 107 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar balsuokime dėl 109 pakeitimo kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti elektroniškai balsuojant. Visi turbūt balsavot, balsuoti baigiam, priimta. Dabar devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Deve, dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas aštuonioliktas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už jį, kas prieš jį, susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko su, priimta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 42 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Galiausia, balsuojam. Taip, elektroniškai pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimta. Now we can vote. Dabar galim pereiti prie 13 darbo tvarkės punkto balsavimo. Norberto Linso pranešimas dėl vaistinių pašarų gamybos. Jei pasirengę, galim pradėti balsuoti. Pirmiausia, balsuokim dėl 19 pakeitimo tai yra e, ke, dėl kelių e, pakeitimų 19, 76, 77, 220, 221, 202, 4, 230, 38 bloko. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau balsuokim. Dėl 156 pakeitimo, kas prieš, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau balsu 157, 158, 18 ir 111 pakeitimai. Bloku balsuojam, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau balsuokim kartu dėl 20, 159, 112 e, ir 73 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau, trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau, 82 pakeitimo E, pirmos dalies Arės Nadikin. Kas už jį, ją? Ja? Čia žodinis dar pakeitimas yra iš Alde frakcijos, ar kas prieš šitą žodinį pakeitimą iš Alde frakcijos. Tai tada kas už pakeitimą su žodiniu pakeitimu atmesta. Toliau balsuokim. E, septintas, 67. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar kartu balsuokim e, dėl 88-94 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 91, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 92, už, prieš, susilaiko atmesta. 95 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau. 97-98 pakeitimai jie tie patys, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 99 ir 100 pakeitimas e, jie vienodi, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau balsuojam kartu dėl 89 ir 90 pakeitimų, kas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas. Jis e, identiškas 105 ir 106 pakeitimams. Balsuojam už juos visus, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas. Kartu balsuojam dėl 107 ir 108, jie tokie pat, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau. Vienuoliktas pakeitimas ir kartu 109-110, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuosim dėl pirmos dalies. 113 pakeitimo pirmos dalies dėl žodžių not admissible, pirmos dalies, kas už ją, kas prieš ją susilaiko atmesta. Toliau. 114 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 115 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestas 116 kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. Ketvirtas kompromisas kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko. Priimtas. Dabar devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 149 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 150 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 151 pakeitimas ir 146 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 152 pakeitimas ir 247 pakeitimas, kas už juos, kas prieš susilaiko atmesta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas 248 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, ne, reikia pasitikrinti. Visi pabalsavot, balsuoti baigiam, priimta. Toliau. 153 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimtas. 154 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 160 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ne, dėl 110 reikia pasitikrinti. Visi pabalsavot? Baigiam balsuoti. Aiški balsų dauguma priimta. Pats aš, aš pats netaip ne, ne pažiūrėjau. Toliau. 161 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Toliau penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau 172 kas už, kas e, prieš susilaiko atmestas. 173. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 172 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 6 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau balsuojam kartu dėl 202 pakeitimo ir 251. Kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti, balsuojant elektroniškai. Visi pabalsavot, baigiam balsuoti, priimti šie du pakeitimai. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Toliau. 211 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 212 kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 213 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pri, atmestas. 217 17 ir, 2, ir 71, kas už juos prieš susilaiko atmesti. Toliau, 218, kas už sus, prieš susilaiko atmestas. Dabar kartu balsuojam. 219 e, ir 72 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimti šie du pakeitimai. Toliau, 231 pakeitimas. 231 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš jį, susilaiko, atmestas. 232 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 235 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 240 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Ne, ne, atmestas. 241 pakeitimas kas už jį, prieš, susilaiko, priimtas. 242 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 243 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 244 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. 245 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Toliau 21 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimtas. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas atmestas 24 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, atmestas 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas 26 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, atmestas 29 pakeitimas, už, prieš, sus, susilaiko, priimtas 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 33 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, susilaiko, priimtas. 34 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 35 pakeitimas už, prieš, atmestas. Pirmas kompromisas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 45 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 68 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 69 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 70 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas atmestas 75 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. O dabar galim balsuoti dėl viso teksto, taip pakeisto, balsuojam elektroniškai. Visi balsavot, balsuoti baigiam. Priimta. Puiku, ponė pranešėjų Linsai. fare pasirašai. Now it is a game, only 30 amendments. Na, o dabar savotiškas žaidimas liko 3, 30 minučių, tad eikim prie kito darbo tvarkės punktų, vėlgi balsavimo dėl 30 ir 31 ES teisės taikymo stebėjimo metinės ataskaitos. Pranešėja Jūtė, pone Jūtė Guteland ir galim pradėti balsuoti. Pirmiausia, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Ne, dėl antro reikia pasitikrinti. Turbūt visi pabalsavot, baigiam balsuoti. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas, ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas, šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas, septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas, aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas, Trečias kompromisas. Kas už jį, kas prieš jį, susilaiko, priimtas. Devintas, e, kompromis, e, devintas pakeitimas, kas kartu su kompromisu tre, trečių susijęs, priimtas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už jį, prieš, susilaiko, atmestas vienuoliktas pakeitimas, dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 13. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 14. Pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Pirmas pakeitim, e, kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas 18 susijęs su šituo kompromisu, kas už jį, kas prieš, susilaiko, ne, reikia dėl jo pasitikrinti, dėl 18 pakeitimo. Visi pabalsavot, balsuoti baigiam, atmestas. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 21 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Priimtas 22 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Atmestas 23 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Atmestas 24 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Priimtas antras kompromisas kas už jį kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Ne, dėl antro kompromiso rezultatų reikia pasitikrinti. Visi spėjot pabalsuoti, balsuoti baigiam, priimtas antras kompromisas. Toliau, 26 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimtas. 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ne, dėl 30 irgi reikia pasitikrinti. Čia truputėlį skubu. Jei baigėt balsuoti, balsavimą baigiam. Atmestas. Ne, vėlgi. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Ne, ir dėl 31 reikia pasitikrinti. Visi pabalsavot, tikiuosi. Baigiam balsuoti. Priimtas 31. Tada galim balsuoti dėl 31 33 pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti ir dėl jo. Jei visi pabalsavot, balsuoti baigiam. Priimtas, bet labai tokia beveik to lygia balsų dauguma. 34 pakeitimas, kas už prieš, susilaiko, atmestas. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 36 pakeitimas kas už, prieš, kas susilaiko, priimtas. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ir galiausia Balsuojam elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Tikiuosi visi pabalsavot, tad baigiam balsuoti. Priimta. Noriu pasveikinti. Pone Guteland. Beje, salėje jos nėra, bet vis vien noriu pasveikinti. Okay, we have uh, some five minutes of suspension. Puiku, dabar siūlau penkių minučių pertraukėlę ir tada pratesime mūsų darbo tvarkę. Dear colleagues, we have. Uh, Mėly kolegos, su mumis e, jau yra e, ponas Jose Manuel Fernandesas, pagrindinis pranešėjas 2016 biudžeto klausimų, kuris, su kuriuo aptarsime šio biudžeto prioritetus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad biudžeto patvirtinimo procedūra yra tikrai labai ilga, puikiai tai žinau, nes pats buvau praeitie pranešėjęs biudžeto klausimais. Taigi, visų pirma, paprastai pranešėjas ištiria situaciją ir tuomet jie aptaria, aptaria prioritetus, kurie yra svarbus jo komitetui E, rengiant biudžetą ir taip pat aptarė pagrindinius sunkumus, su kuriais mes susidurime. E, manau, kad tai tikrai susijęs su mokėjimų problema ir ją turime išspręsti iki šių metų pabaigos. Taigi iš karto perdodu žodį mūsų pagrindiniam pranešėjui, o to, po to turėsime laiko diskusijams. Ačiū gerbamas pirmininkė. Dėkoju už suteiktą žodį. Iš tiesų, esu pasirengęs e, pristatyti prioritetus, bet taip pat išklausyti jūsų nuomonės ir jūsų protingų pasiūlymų, kad parengtume geresnį e, biudžetą. Bet, e, džiaugiuosi, kad ir pats pirmininkas puikiai išmano šią temą, nes pats buvo pranešėjęs šio klausimu ir žino, su kokiais sunkumais galime susidurti. Priminsiu, kad jau e, Kovo 11 per plenarinį posėdį buvo priimtos pagrindinės gairės, buvo išreikšti trys pagrindiniai pageidavimai, tai yra skatinti užimtumą, verslumą ir remti vidutinės ir mažas e, įmonės. Na ir tai žinoma susijęs su biudžeto prioritetais. Neužmirštame taip pat ir solidarumo sąjungos viduje ir išorėje, e, saugumo klausimų bei migracijos problemų. Remiamasi principu, jog reikia laikytis kompromisų ir įsipareigojimų ir kad tai, tai yra normali praktika. Su taryba mes susitarėme dėl mokėjimų plano Priminsiu, kad mokėjimai išplaukia iš įsipareigojimų. Kitaip tariant, apskritai nereikėtų kalbėti apie mokėjimų problemas, nes jeigu prisijėmame įsipareigojimus, tai turime tos įsipareigojimus ir vykdyti, už juos mokėti. Priminsiu, kad jau yra ne viena programa, kuri buvo įgyvendinta, joms buvo E, pritarta įvairiose institucijose. Tačiau kalbant apie 2007 ir 2013 metų programą skirtą sanglaudai, e, remdamasi šią programą, mes sudarėme sustarimą dėl 2016 metų dėl 2 milijardų Taigi, norint ją įgyvendinti, mes turime laikytis įsipareigojimų, nes kartais atsitinka taip, kad kai kurios valstybės narės e, prisijima tam tikrus įsipareigojimus, tačiau vėliau nepritarė biudžeto pasiūlymui, kuris atitinka tuos įsipareigojimus pagal daugiametę finansinę programą. Taigi turime kiekvieną kartą priminti ir nepamiršti, jog yra numatyta nauja galimybė, tai yra panaudoti dar nepanaudotą maržą. Tai yra nauja numatyta lankstumo galimybė susijusi su mažesniu e, e, biudžetu. Nepamirškime, kad ES padidėjo, šiandien mes jau turime 28 narės, o biudžetas yra mažas. Tai yra vos maždaug procentas e, metinio BVP. Taigi, mano pateikiami skaičiai tik įrodo, jog biudžetas yra labai svarbus ir kuria pridedamąją vertę. 6 e, procentai yra skiriami administravimui e, ir kitoms panašiams išlaidoms, o 94 procentai biudžeto yra e, skirti pritraukti investicijams, taigi pridėtinė vertė akivaizdi. Na ir žinoma, e, biudžetas taip pat susijęs ir sustarimu dėl investicinio e, fondo. Ten numatytas vienas milijardas. Buvo ir susitarėme dėl maržų taryba tam nepritarė, tačiau galiausiai sutarimas buvo pasiektas tam, kad užtikrintume gerą biudžeto valdymą. Ir žinoma, tai turės e, įtakos e, bendrai e, maržai. Mūsų įgaliojimai yra susijęs su trilogu. Birželio 23 dieną bus balsuojama biudžeto komitete, vėliau Liepa plenarinėme posėdyje E, tuomet e, rugsėjo mėnesį ir spalio mėnesį bus e, balsavimas kitose biudžetuose. Spalio pabaigoje bus balsuojama dėl rezoliucijos ir taip pat plenarinėme posėdėje dėl rezoliucijos pasiūlymo. Kalbant apie šį komitetą, NV komitetą, Tai reikėtų pakalbėti apie išlaidų kategoriją e, susijusią su LIFE programa. Ten numatyta 6,4 e, procentų padidėjimas e, įsipareigojimo asignavimui ir 1,6 procentų padidėjimas mokėjimui asignavimui. Taip pat padidėjimas pagal kitas programas. 4 procentų e, įsipareigojimų asignavimų padidinimas e, sveikatos klausimas. E, kitose išlaidų kategorijose padidėjimas dar didesnis ir tai skirta sumažinti likusias ankstesnės skolas. Kalbant apie EFSA ir EFSI buvo siūloma sumažinti asignavimus 2 procentais. Tai reikštų, kad per penkerius metus būtų, sumažėjimas būtų ne 10 procentų, daugiau negu kad kitur. Na, kitas, kitus visus asignavimus reikėtų tiesiog aptarti žiūrint į lentelę, ten yra viskas aiškiai išdėstyta. Dar galima pakalbėti apie pilotinius projektus pagal trečią išlaidų kategoriją. Problema ta, kad bus išnaudota, išnaud, yra išnaudota visa marža, tad komisija pasiūlė e, lankstumo priemonę. Tačiau mūsų tikslas yra pasinaudoti tuo lankstumu, e, kad e, pilotiniai projektai būtų įgyvendinti pagal trečią išlaidų kategoriją. Priminsiu, kad šie e, projektai ir paruošiamieji veiksmai taip pat yra apriboti kitais, kitomis nuostatomis dėl finansavimo. Mes turime šimtą milijonų paruošiamiesiams e, veiksmams ir 40 milijonų daugiausiai pilotiniams projektams įgyvendinti. Na, bet kaip sakiau, aš čia esu ne tik tam, kad pristatyčiau e, šios duomenys, bet taip pat, kad įsiklausyčiau į jūsų nuomonę, jūsų pasiūlymus ir būtent, būtent dėl to dabar perduosiu žodį jums. Ačiū. Jose Manuel. Ačiū Jose Manueliui. Na, dabar tikrai e, turėsime laiko e, diskusijoms ir kalbant apie komisijos prioritetą, prioritetus, e, būtent apie tai aš norėčiau daugiau pakalbėti. Manau, kad kiti kolegos taip pat turės e, išvalgų. E, e, kalbant apie biudžeto projektą. Taigi jau treti metai. Viskas turėtų būti gyvendinta tinkamai, veikti tinkamai, tačiau dėja dažnai atsitinka taip, kad dėl sistemos e, viskas vyksta ne taip, kaip turėtų. Turiu omeny e, įsipareigojimo signavimų paskirstimą ir kitus dalykus, dėl to e, vėluojama, trūksta įsipareigojimo signavimų. Tad mūsų nuomonė e, naujam biudžetui skirtos lėšos turėtų būti skirstomos atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą ir kad tos lėšos nebūtų mažesnės negu ankstesniais metais, nes e, ši daugiametė finansinė programa yra prioritetas. E, Kitas vertus yra ir įvairių programų, įvairių veiklų pagal trečią išlaidų kategoriją. Ir kaip jūs žinote, šita trečia kategorija yra labai įvairialypė. Ten yra daug mažų ir labai mažų programų skirtų e, piliečiams, E, visuomenės veikatai, vartotojų apsaugai ir e, civilinės e, apsaugos priemonėms. Šios programos taip pat turi būti įtrauktos ir neužmirštos 2016 metų biudžete. Reikia jas tinkamai finansuoti, nes šios programos turi daug teigiamos e, vertės e, visiems ES piliečiams. Taip pat turime neužmiršti programų skirtų yra aplinkai klim, e, kovoti su klimato kaita ir visuomenės sveikatai. Šios programos taip pat turi būti finansuojamos, nesižvelgiant į kažkokius biudžeto apribojimus. Kitaip tariant, turi būti skirtas bent jau toks pats finansavimas kaip, kaip anksčiau, nes šios programos visiems piliečiams yra labai svarbus. Kalbant apie de decentralizuotas ES um, agentūras, jų yra tikrai daug, FSM, EK ir kitos. Jų veiklai taip pat uh, vadovauja uh, komisija. Na ir dažnai e, matome, jog komisija siekia sumažinti šių agentūrų darbuotojų skaičių ir tai sakyčiau, kad yra nesuderinama su šių agentūrų e, veiklos e, tikslais. Nes dauguma darbuotojų yra e, apmokami iš išorės e, ir jų veikla yra svarbi. Jeigu e, Taigi nepamirškime, kad yra e, skiriami, e, skiriamos lėšos ir iš išorės. Ir jeigu yra tokios lėšos numatytos, tai reikia numatyti ir tinkamus e, žmogiškosius išteklius. Taigi turėtume aptarti šį klausimą, nes Mes, teisės aktų lydėjai, norėtume, kad agentūros um, vaidintų svarbesnį vaidmenį, tačiau jeigu atimame iš jų visas lėšas ir žmogiškosius išteklius, tai normalu, kad šios agentūros neveiks tinkamai. Būtent šis klausimas ir turi būti mūsų prioritetas. Tai svarbu bus ir e, derantis. Darybos tikrai nebus lengvos taryboje, tačiau turime iškelti šį klausimą. Na, dabar norėčiau perduoti žodį tiems, kurie taip pat norėtų kažką pasisakyti. Žodis e, ponui Grotui. Poniai Grotai. Aš labai trumpai. Visų pirma, ačiū kolegai, kad atvyko e, pristatyti šį didžiulį nuveiktą darbą. Suprantame, kad tikrai sunkumų yra nemažai, bet aš tiesiog noriu išreikšti savo paramą e, ir pritarti komiteto pirmininkui, ypač kalbant apie visuomenės veikatą. Kalbant apie Europinės agentūras, e, ypatingai vaisto agentūrą, Iš tiesų mes nu, kiekvieną kartą norime, kad šios agentūros dirbtų dar geriau, bet nenormalu, kad e, e, prašytume daugiau, e, o jos turi mažiau galimybių, mažiau žmogiškų išteklių tam padaryti. Šios agentūros tikrai atlieka labai svarbų darbą ir turime suprasti, jog negalima mažinti šių agentūrų personalo. Dar vienas klausimas susijęs su visuomenės veikata. Tai yra susiję tiek su mūsų komitetu, tiek su mokslinio tyrimų komitetu, nes šie klausimai yra bendri. Ir labai svarbu apie tai pakalbėti, nes dar šią savaitę e, jau nekartą kalbėjau apie tai, kad e, reikia įgyvendinti Um, vaistų, pediatrinių ir kitų vaistų um, reglamentus. Ir tam labai svarbus yra biudžetas, iš jo numatytos lėšos. Kartais atrodo, kad Europos komisija nesupranta, jog šie klausimai, visuomenės veikatos klausimai yra labai svarbus ir kad juos reikia apsvarstyti, svarstant biudžetą. Tačiau mes būtent ir turime parodyti, jog šie klausimai turi būti mūsų prioritetai, kadangi jie yra susijęs su visuomenės veikata ir piliečių gerovė. Ačiū. Ačiū. Aš taip pat norėčiau grįžti prie tų pačių dalykų. Agentūros turi daugybę klientų ir jeigu klientų poreikiai auga, jiems tenka ilgiau laukti agentūrų atsakymų. Tai juk nėra kažkokia privati įmonė, nes visi turi teisę gauti užduotus atsakymus, jeigu šis kontaktinis asmuo, jeigu iškyla klausimas, pavyzdžiui, kada bus galima leisti patekti rinką vienam ar kitam vaistui, tai tas atsakymas turi būti pateiktas greitai, o agentūros taip pat negali slėptis už tų pačių pasiteisinimų kaip komisija, nes komisija štai, pavyzdžiui, e, siekia popieriuje mažinti savo kaštus ir tuo tarpu darbus patyrė, patikė išorės darbuotojams, o kai dėl vaistų agentūros. E, klientai turi turėti sulaukti paslaugų e, tinkamai. O tai reiškia, kad darbuotojų turi būti pakankamas kiekis, tai reiškia, kad turi būti pademonstruota minimalus agentūrų lankstumas. Ir net jeigu kartais reikia popieriuje, reikalinga sąveika tarp įvairių teisės aktų, to taip pat privalu nepamiršti. Pone Grostete irgi kalbėjo apie tai, tačiau aš manau, kad didelė dauguma šiame parlamente tikrai mano, kad dauguma agentūrų turi turėti reikiamą veiksmų laisvę, joms turi būti suteikta galimybė kartais priimti sprendimus autonomiškai. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Sako ponas Gerbrandė, ačiū, ponė Fernandės, kad atėjote pas mus. Pritariu tam, ką sakė kolegos apie agentūras, tačiau mano E, nuomonė būtų šiek tiek kitokia, šią čia norėjau išdėstyti. Aš labiau kalbėčiau apie biudžeto efektyvumą. Aš manau, kad visa biudžeto procedūra yra pernelik techninė. Ir mes visą laiką pasitelkiam tą pačią procedūrą. Mes juk esam politikai, jau ne buhalteriai, tad norėtume pamatyti rezultatus, kuriuos gauname savo išleistų pinigų dėka. Mm, mes turime aplinkosaugai skirtą biudžetą 3,4 milijardus eurų e, nu, per numatytą laikotarpį ir rezultatai iki šiol bent jau būtų visai neblogi. Taip pat agri e, ir aplinkos, kaudos, aplinkos saugos schemų yra 22 milijonai septyniems tiems patiems metams skirti, tris kart didesnis biudžetas, tačiau iš tų 22 milijardų E, pasiektų rezultatų įvertinti yra labai sunku. Sunku yra rasti rezultatų, kurie parodytų, kaip buvo išleisti tie pinigai, kam. Ir tai yra mano supratimo esminė problema. Turime puikią LIFE biudžeto eilutę, tuos 3,4 milijardus, ten pinigų nulatos trūksta. O į Agri ir aplinkosaugų išleidžiama 22 milijardus, o rezultatų nematyt. Tai štai, ta problema yra esminė. Apie tai kalbėjo ir auditorumai. Norėčiau paminėti vieną dalį 13 metų ataskaitoje. Ten yra pasakyta, kad auditorumai mano, kad buvo renkami projektai pagal būtinybę iškelti tam tikrus pinigus, apsime, jeigu pinigai nepanaudojami, jie dinksta. Antra, tik taisyklėmis remiantis ir trečia, labai nedaug projektų buvo pasirinkti pagal galimų pasiekti rezultatų naudą. Aš manau, kad mes turime siekėti, siekti tokių projektų gyvendinimų, kurie, iš kurių rezultatai matosi piliečiams, tai suteiktų pridėtinę vertę Europos Sąjungai. Mes neturėtume turėti Europos Sąjungos biudžetą tik tam, kad jame esančius pinigus kažkur išleistume. E, kaip matosi iš mano pavyzdžių, kaip matosi iš audito rūmų komentarų, iš tų schemų LIFE ir aplinkos saugai skirtų biudžetų, turėtume daug labiau susitelkti prie 2016 metų biudžeto, prie tos problemos išsprendimo biudžete. Dėkui. Pirmininkas, ačiū, ponia Konečna. Děkuji. E, já mám povinnost se vrátit k... Já, já bych... Ačiū ponė pirmininkė, ir pirmiausia, norėčiau padėkoti e, pranešėjui už tai, kad atvykot pas mus. Norėčiau paminėti, grįžti prie agentūrų klausimo. Neįsivaizduoju, kad toliau būtų galima mažinti biudžeto lėšas agentūroms. Antai, praeisiais metais kilo ebolos e, protrukis ir nepamirškim, kokį didelį vaidmenį, esminį vaidmenį vaidino kai kurios mūsų agentūros. Iš jų buvo siunčiami ES ekspertai, buvo labai gerai koordinuojamas darbas, bet kita vertus buvo sunku surinkti žmonių, kadangi jų tiesiog e, nepakako. Ir todėl labai svarbu, kad agentūros visada gali garantuoti darbuotojų skaičių tam tikrą ir nereikia mažinti joms skirto biudžeto, nes yra agentūrų, be kurių negalim įsiversti. Ir, kaip jau sakiau, tam reikia numatyti tinkamų biudžeto lėšų. Mūsų tikrai laukia ir lauks nemažai išbandymų, e, be abejo bus dar ne vienas užkrečiamos lygos protrukis tai šiandien tai ten, E, sakykime, tuberkuliozės atveju gali būti kartu e, živ, nes per Europą pravažiuoja nemažai turistų ir todėl labai svarbu užtikrinti, kad agentūros turėtų žmonių išteklių ir kitokių išteklių. Tad tai, kad mažinamas agentūrų biudžetas, yra nepriimtina. Jei toliau tai bus daroma, tikrai bus katastrofa jei vėlgi biudžetas bus apkarpomas 2 procentais. Be to, e, įsivaizduokim, kad bus tam tikrų išlaidų susijusių su persikelimo, e, persikelimo išlaidomis, nes kai kurios agentūros vėl bus įkurdinamos naujose vietose, o tam, aišku, reikia numatyti atsakingų biudžeto lėšų, tą mes turėtume, tokios nuostatos turėtume laikytis ir turėtume kiekvieną kartą protestuoti, e, jeigu, e, jeigu per smarkiai būtų mažinamos agentūrų biudžetų lėšos. Be to, kasmet vyksta tos pačios diskusijos agentūrų klausimais, aistringos diskusijos, o dabar norėtume išgirsti ar vis dėlto galim šiaip jau pasitikėti jumis, nes vėlgi mes nepritarėm tam, kad būtų karpomos biudžeto lėšos agentūroms. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Fernandesai kad, e, ir ačiū už tai, kad papasakojot apie 2016 metų biudžetą. E, pritarsiu kolegoms e, ir ta, dar keletą pastabų pasakysiu svarbiais klausimais viena mano pastaba susijusia su pono Gerbrandi mintimis. Taip, mes iš tikrųjų kalbam apie tas biudžeto eilutes, kurios tiesiogiai susijusios su aplinkosauga. Bet kita vertus, mes kartu neturėtume pamiršti ir tų ES finansuojamų veiklų, kurios šiaip jau tiesiogiai nepriklauso mūsų kompetencijai, tačiau jos turi didelį poveikį ES aplinkai. Turiu galvoje kitas biudžeto eilutes, e, vėlgi, kur yra mm, numatyta tam tikrų lėšų, kurios susijusios su mūsų kūruojamais klausimais. Kitas dalykas e, labai svarbus, tai mm, turimų turimų teisės aktų ir projektų įgyvendinimas. Tame kontekste buvo paminėta LIFE programa, bet norėčiau paminėti kitą e, programą, tai Natura 2000 tinklo programą. Patirtis rodo štai ką, kad nemažai valstybių narių susiduria su rimtomis finansavimo programomis įgyventinant Natūra 2000 mm, veiksmus nepamirškim, komisijos veiksmų plane numatyta tam tikrų įsipareigojimų peržiūrėti paukščių ir buveinių direktyvą, kurios irgi susijusios su Natūra 2000 programa. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad mm, vėlgi dabartinės, tai yra dabartiniai veiksmai susiję su dabartiniu direktyvų perkelimu, su Natūra 2000 perkelimu būtų tinkamai finansuojami. Ir trečia pastaba dėl agentūrų, visiškai galiu pritarti kolegų pastaboms, norėčiau paminėti vieną atvejį - EFSA, maisto, produktų, maisto produktų saugos agentūra. Dabar, kai jau įsigalios naujasis reglamentas, tai aš baiminuosi, kad gali labai smarkiai padidėti darbo EFSA agentūrai nes tai bus e, bombarduojama agentūra prašymais dėl išduoti leidimus GMO. Tad iš tikrųjų darbo apimtis EFSA agentūroje didės ir todėl visiškai neatsakinga karpyti, mažinti EFSA agentūros biudžetą. Jeigu taip toliau bus daroma, tai tada kils iš tikrųjų nemažai rizikos aplinkai, jei GMO uh, E, pagristi produktai pasklis po ES rinką ir to tikrai nenori ES piliečiai. Labai ačiū. Dabar ponia Kadebak. Aš irgi norėčiau pritarti kolegoms, pabrėžti tai, ką jie sakė, nes mes tai pirmiausia turėtume nepamiršti, kad ES turi laikytis tų prisimtų įsipareigojimų, įsipareigojimų, kurie numatyti, numatyti pagal ES sutartis. Ir čia paminėtina 168 straipsnis, kur kalbama apie visuomenės veikatą. Ir mes turėtume išlaikyti aukštą visuomenės veikatos aplinką, o tą galima padaryti tik tai glaudžiai bendradarbiaujant su agentūromis kurios e, susijusios su sveikatos klausimais. Ir tada, suprantama, turim e, rūpintis, kad agentūros e, turėtų pakankamų pakankamų biudžeto lėšų. Tad pirmiausia, reikia laikyti sutarties 168 straipsnio nuostatos. Pirmininkas, labai ačiū. Daugiau atrodo norinčių kalbėti nėra. Nežinau, ar norėtumėt atsakyti, sureaguoti į pastabas. Prašom. Il faut comprendre que nous sommes. Supraskime, kad kalbame apie komisijos parengtą biudžeto projektą ir kad e, e, taryba jį svarstys. Paprastai dažniausiai mus iš tarybos pasiekia blogos naujienos. Matysime, kaip bus šį kartą. Aš pritariu tam, kas čia buvo ką tik išsakyta. Ir iš tiesų vieną dieną būtų labai įdomu paskaičiuoti, kiekgi mum atsieina biudžeto mažinimas. Kartais e, yra tam tikra riba, kurią pasiekus agentūros, pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie jas, e, tampa tiesiog neveiksmingos. Tad to nereikėtų pamiršti. Kalbant apie rezultatų gavimą ir jų e, stebėjimą, mes tikrai esame už tai, bet nepamirškime, kad dabar prasidėjusi nauja e, daugiametė finansinė programa su naujais e, politiniais tikslais, sanglaudos aplinkos srityse. Ši sanglaudos politika e, daugybėje šalių yra skirta skatinti augimą, inovacijas, e, mokslinius tyrimus. Tad kartais tas rezultatų gavimo e, klausimas, tiksliau dažnai šis klausimas turėtų būti aptariamas bendrai ir tuos rezultatus turėtume gauti iš visų sričių. Jeigu, tarkim, pradedamas e, e, viešasis pirkimas e, kažkurioje srityje ir vėliau paaiškėja, kad tas pirkimas nebuvo tinkamai gyvenintas, tai reikia visų pirma pažiūrėti, kodėl taip atsitiko. Jeigu viešųjų pirkimų apskritai nedarysime, tai jų aišku ir neįvyks. Na, jeigu imsimės kažkokių veiklos programų šalyse, tai, tai žinom, irgi turės e, atitinkamus poveikio. Taigi, e, tai taikoma įvairioms politikos rytims, pavyzdžiui, žemės ūkiai. E, pritariu tam, kas buvo išsakyta, kalbant apie LIFE programą ir tikiuosi jūsų paramos dėrybose. Primenu, kokia yra tarybos pozicija. Jie sako, kad biudžetas yra mažas ir taryba kiekvieną kartą per svarstymą bando tą biudžetą dar labiau sumažinti ir e, stengiasi užmiršti tuos įsiparei, finansinius įsipareigojimus, kuriuos anksčiau prisėmė ir jų nevykdyti. Tad e, parlamento pozicija turi būti priešinga pasižymėjau visus e, jūsų pastebėjimus ir dauguma jų atitinka tai, kas jau yra išsakyta mano pranešime. Ir tikrai dauguma šių klausimų yra labai sudėtingi ir sunku jos bus ištar, e, išspręsti. Ir taryba tikrai prie uh, sprendimo palengvinimo neprisidės nes jau dabar su komisijos biudžeto projektu yra pakankamai daug kabliukų. Na, bet mes tęsime pradėtą darbą ir stengsimės e, jums svarbius klausimus įtraukti į e, biudžeto svarstymus. Galbūt e, ne visada mums pasiseks pasiekti to, ko norime, tačiau čia jau kitas dalykas ir apie tai pakalbėsime kitą kartą. Ačiū. Thank you very much, Jose Manuel. Labai ačiū, Jose Manueli. Ačiū, kad atsižvelgėte į mūsų prioritetus. Ačiū, kad neužmirštate, jog mūsų didžioji problema yra agentūrų finansavimas. Na, baigtamas norėčiau padėkoti e, visiems kolegoms ir jums. E, mūsų e, ryto darbo tvarkės punktai visi buvo apsvarstyti. Primenu, jog nuomonės, mūsų nuomonės projektas bus e, svarstomas Liepos 15-16, e, kore per e, Liepą, na, o balsavimas bus rugsėjai. Na, o mes darbus pratesime po pietų, skanaus.